darf Sie bitten, Platz zu nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, prašau visus susėsti, gerbiamas ponas ir ponai. Man labai džiugu, ypatingai džiugu pristatyti savo ir mūsų draugą Slovenijos Respublikos prezidentą, buvusią Europos parlamento narį. Pone valstybės prezidentė, sveiki atvykę. Mėly kolegos, kalbėdamėsi su Borutu Pahoru prieš šį iškilmingą posėdį mes diskutavome apie klausimą, ką Tomas Ilves, Tomas Mušker, Bogutas Pagoras, Elio Dirupa, Džordžio Napolitano, François Hollande, Enrico Leta. Ką bendro turi visi šie valstybių vadovai ir vyriausybių vadovai? Visi jie buvo Europos parlamento nariai. Taigi matote, ponės ir ponai, kuo mes galime tapti, matydami Slovenijos valstybės prezidento pavyzdį. Taigi, ponas ir ponai, man tenka didžiulė garbė ir labai džiaugiuosi, galėtume suteikti žodį Slovenijos Respublikos prezidentui, buvusiam kolegai, buvo Rūtui Pavarui. Prašau. Gospod predsednik, spoštovane Pone pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, ponės ir ponai, mėly draugai. Kaip pirmininkas ką tik paminėjo, aš ankstesniai kadencijoje buvau jūsų kolega, kai kam iš jūsų gal buvau ir asmeninių draugų ir turiu pasakyti, kad labai dažnai jūsų pasigendu. Ir kalbant asmeniškai ir politiškai. Politiškai pasigendu jūsų visada, kai susivokiu, kad e, Europos parlamentarai ir Europos parlamentas turi ypatingą vaidmenį, kuriant Europos likimą. Iš tikrųjų, tas vaidmuo unikalus, ypatingas. Šis parlamentas esmingai svarbus, unikalus, atlikdamas savo misiją kurti bendrą likimą daugiau kaip pusiai milijardo žmonių. ponė pirmininkė. Aš šiandien norėčiau paminėti tik tai vieną iš daugelio problemų su didžiulė pagarba šiam parlamentui. Aš manau, kad ši problema yra ypatingai svarbi šie, šiuo laiku. Ir galbūt Aš šią prasme sulauksiu panašiai manančių žmonių iš jūsų tarpo. Aš kalbu apie problemą susijusią su ES ateitimi. Tai didžiulis iššūkis ir atidėlioti jo sprendimo negalime. Savo pasisakymę aš norėčiau žengti žingsnį, žengti žingsnį ES gilinimo ir stiprinimo prasme. Ir tai reikėtų daryti ne dėl to, kad susidurime su didelėmis problemomis, o būtent dėl to, kad jas būtina spręsti. Po kitų metų rinkimų darau prielaidą ir išreiškiu viltį, kad vėl surenktume konventą dėl ES ateities. Norėčiau, kad e, šis konventas vainikuotųsi politiniu sutarimu ar politinę daugumą kuri nuspręstų, kad mūsų ateičiai būtina turėti naują Europos konstituciją. Aš žinau jūsų požiūrį šiame parlamente, žinau, kad kai kas tokiam pasiūlymui priešinasi. Gerbiu tokį požiūrį. Nemažai žmonių abejoja tokiu požiūriu. E, tokios abejonės yra pagrystos ir legitimios. Sprendimai dėl ateities, dėl svarbiausių ES problemų turėtų būti priimami e, demokratijos dvasioje. Kai kas pasisako už tuos pasiūlymus, kai kas prieš. Leiskite man pristatyti savo požiūrį. Galų gale žmonės tikriausiai dėl tų esminių problemų spręs referendumais kiekvienoje valstybėse narėse. Ir tai suteiks tiems sprendimams teisėtumą. Leiskite man pagrysti savo poziciją ir pateikti keletą pagrindinių argumentų, kodėl aš manau taip, kaip manau. Per pastaruosius 25 metus esu giliai įsitikinęs europietis. Tikiu Europą kaip e, tautų ir valstybių sąjunga ir aš manau, kad nepaisant skirtumų, kurie mus skiria, vis tik yra daugiau dalykų, kurie mus sieja. Patirtis rodo mums, kad bendradarbiavimas užtikrina taiką, o taika užtikrina klestėjimą. Niekada nežengiau atgalios nuo savo europinių įsitikinimų atvirkščiai. Tie įsitikimai tik tai stiprėjo. Po antrojo pasaulinio karo esame stebėję neįtikėtiną pažangą. Matėme Lisabonos sutarties atsiradimą, tai taip pat buvo labai svarbus žingsnis. Ir šiandieną turime pripažinti, kad Lisabono sutartis greitai nebesugebės užtikrinti mūsų ateities poreikių patenkinimo. Negalėsime išspręsti tų problemų, kurios iškyla mūsų žmonėms. Tačiau tai ne viskas pasaulinė finansų krizė privertė mus pamastyti apie tolesnį ES gilinimą ir tolesnę integraciją, pasvarstyti, kaip turėtume panaikinti demokratijos deficitą. Nuo 2008 metų finansinė, ekonominė, socialinė krizė tik tai atskleidė visas problemas, ekonominės, politinės, socialinės problemas, atskleidė jas dar ryškiau ir priverčia mus galvoti apie mūsų žmonės ir apie jų bendrą ateitį. Negalime kalbėti apie vieną Europos centrinį banką ir 18 skirtingų fiskalinių politikų. Mes matome, kad ES institucijos e, daro viską, kas įmanoma, ieškant e, e, bendro veikimo būdų, tačiau atvirai sakant, ilgalaikėje perspektyvoje strateginiams veiksmams tai yra pernelyk nepatikimas pagrindas, kad galėtume sustiprinti mūsų vaidmenį pasaulyje, ekonomikoje, visome, visuomenės prasme, žmogiškųjų santykių prasme. Mano antrasis argumentas būtų štai koksai. Kaip e, mano geras draugas, parlamento pirmininkas minėjo, per savo politinę karjerą dirbau įvairiuose postuose. Ir e, dauguma iš jūsų taip pat, ko gero, gali pasigirti įvairia ilga politinė karjera. Kartas nuo karto mes grįžtame į nacionalinę politiką ir yra labai svarbu, kad mes atsinešame Europos parlamente sukauptą patirtį. Man teko dirbti ir Europos Sąjungos taryboje. E, krizės metu teko dirbti šalies premjeru ir e, ta krizė daug ką mus išmokė nuo 2008-2011 metų. Iki 2011 metų mes tiesiog bandėme vėl atsistoti ant kojų, ieškoti sprendimų, e, imtis korekcijų tuose sprendimuose, tačiau mums pavyko su šia krize susitvarkyti, aš mačiau tai savo akimis, mačiau, kaip Europa buvo tos krizės užklupta netikėtai. Ir e, daugelis sprendimų, kurie buvo e, priimti, buvo priimti e, patiriant didžiulį spaudimą. Tačiau pasauliniu mastu mes neturime kai kurių institu, institucijų, kurios gali tokį spaudimą daryti. Ir daug kas galvoja, kad mes esame nekompetentingi ir nesugebėme atsispirti šių laikų iššūkiams. Bet problema ta, kad neturime tinkamų priemonių, tinkamų instrumentų veikti. Todėl ypatingai svarbu tokias priemonės turėti, kad galėtume reaguoti į mūsų piliečių lūkesčius, kurie nori, kad rytojus būtų geresnis negu kaip negu šiandiena. Savo šalies pavyzdžių galiu pasakyti, kad tarp įvairių vyriausybių, įvairių jėgų, įvairių politinių partijų atsirado didesnė vienybė. Pavyko išspręsti problemų, kurių sprendimas pareikalavo didesnio, didesnės brandos. Ir e, tikrai aš manau, kad Slovenijos pavyzdys ES kontekste yra sėkmės pavyzdys. Antra vertus, mes matome, kad e, atsirado ir daugiau nepasitikėjimo mūsų institucijomis, teisės viršenybė. E, sumenkėjo pasitikėjimas Europos Sąjunga. Ir dabar matome Slovenijoje atsirandant pirmosius euroskepticizmo ženklus. Antra vertus, atsirado ir suvokimas, kad niekas atskirai problemų išspręsti negali. Galime tai padaryti drauge. Ir būtent šitą tendenciją išlaikyti yra mūsų pagrindinis tikslas. E, nereikia galvoti apie ateitį, manant, kad e, sąlygos ten bus palankesnės. E, mes turime pamastyti apie amžių sandoros laikotarpį, kuomet buvo sušauktas konventas dėl Europos ateities. Mes tada pareiškėme, kad tenksimės būti konkurencingiausia jėga pasaulyje, remsimės žinių ekonomiką. Na, o dabartinė patirtis, išeinant iš krizės, turi suteikti mums naują stimulą ekonomikos augimui, e, turime pasiekti finansinę konsolidaciją, turime užtikrinti, kad žmonės turės darbo, kad jauni žmonės matytų, kad jie gali gyventi ES padorų gyvenimą, kuris jiems bus garantuotas. Pane pirmininkė, mano požiūris į ES integraciją ir plėtrą, ypatingai kai kalbame apie vakarų Balkanus, remiasi tiek ES vidaus poreikiais, tiek ir tarptautinės politikos aplinkybėmis. E, taika ir klėstėjimo pagrindas gali atsirasti tik tai bendradarbiavimo dėka. Jeigu norime ilgalaikės taikos, didesnio klėstėjimo, tą bendradarbiavimą privalėsime skatinti ir gilinti. Tad e, mano nuomonė yra tokia, kad e, taikos ir klėstėjimo palikimą, kurį esame sukūrę, turime išlaikyti at ir ateityje. Bet tai galime padaryti tik tai stiprindami politinį bendradarbiavimą. Jeigu abejosime, nepriimsime reikiamų sprendimų, tam palikimui gali iškilti grėsmė. Aš sakau tai kaip nedidelės Europos valstybės prezidentas. Galbūt pamanytumėte, kad logiškiau būtų išgirsti tai iš didelės valstybės prezidento. Tačiau mano valstybė e, yra patyrusi didesnės federalinės vyriausybės griūtį ir e, ta patirtis leidžia man prisidėti prie pamastymų apie mūsų ateitį. Daug žmonių galvoja, kad uh, kompetencijų perdavimas ES prives prie jų valstybės suvereniteto sumenkimo. Tačiau yra atvirkščiai, tai yra iš ankstinė valstybės įvairovės specifiškumo išlaikymo sąlyga, ypatingai dabartinėme pasaulyje. Jeigu nedirbsime drauge, nesugebėsime atlaikyti šio laikinio modernaus pasaulio nutrūk, nutrūktgalviško greičio. Norėčiau taip pat išreikšti viltį, kad mūsų siekiuose mus labiau parems jauni žmonės. Tačiau dabar ketvirtis tų jaunų žmonių neturi darbo. Daug kas iš mūsų šneka apie Junktinio Europos valstijų viziją nepaaiškindami jaunimui, kad tai suteiktų mums galimybę veikti efektyviau, atvers naujas galimybės moksle, technologijų srityje, leis mums konkuruoti su tokiamis šalimis kaip Brazilija ar Kinija. Mes turime padėti jauniems žmonėms suvokti tolesnės integracijos svarbą. Ir tiesą sakant, mūsų ateitis priklauso nuo mūsų sugebėjimų jiems tai išreikšti, pasakyti. Aš noriu pasinaudoti šią progą ir paraginti Europos Sąjungos tarybą parengti programas, kurios jau rytoj leistų jauniems žmonėms e, susirasti darbą. Daugiau investuojant į VMI ar mikro įmonės ir suteikiant naują švietimo galimybės jauniems žmonėms. E, tai ypač svarbu, atsimenant, kad ir jūs suvaidinsite svarbų vaidmenį siekiant sutarimo dėl busimosios finansinės programos nuo 2014 iki 20 metų. Kai aš kalbu apie vieningas Europos valstybės, aš neturiu galvoj amerikietiškojo varianto. Aš kalbu apie mūsų įvairovės išsaugojimą, tuo pat metu skatinant vienybę. Pasakysiu atvirai ir aš žinau, kad ne visi man pritars. Jeigu iš tikrųjų norime ir toliau remti stipresnę Europą ir jeigu galvojame, kad mums reikia ilgiau laiko, ilgesnio laiko savo idėjoms įgyvendinti, tai e, pasitarnaus euroskeptikams. Ir to pasiekmes gali būti apgailėtinos. Pone pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, aš noriu padėkoti Europos parlamentui už jūsų indėlį į demokratinį sprendimų prieimimą. Taip, visuomenė gal ne visada suvokia jūsų vaidmenį taip, kaip turėtų suvokti. Tad aš norėčiau Jums asmeniškai padėkoti ir padėkoti savo šalies žmonių vardu už Jūsų darbą, už Jūsų pastangas daugumos mūsų žmonių labai. Žvelgiu į bendrą mūsų ateitį su pasitikėjimu, suvokdamas, kad Nobelio taikos premija nebuvo vien tik tai apdaunojimas, tai buvo tik priminimas, kad automatiškai taikos niekas neužtikrins. Mes turime už taiką kovoti kiekvieną dieną, siekdami klėstėjimo savo žmonėms. Nepaisant visų sunkumų, esu įsitikinęs, kad ir toliau galėsime veikti būtent taip. Dėkoju. Labai ačiū. Pone valstybės prezidentė, už jūsų padrasinamą kalbą. Manau, kad jūsų kalba šiame parlamente sukels prieštaringas diskusijas, jūsų teiginiai dėl ES konstitucinės sąrangos, manau, nepatiks e, visiems kolegoms arba ne visiems kolegoms patiks savo poziciją. Aš esu išdėstas, tačiau jos dabar garsiai nekartosiu. Su padrasinantis žodžiai pasakyti aiškiai ir padėka Europos parlamentui buvo išgirsta pirmą kartą taip vienareikšmiškai ir akivaizdžiai, tačiau tie, kurie žino, kaip energingai jūs dirbote, būdamas Europos parlamento nariu, puikiai žino, kad tie 754 atstovai teisėkuros institucijos atstovai, atstovaujantis 500 milijonų gyventojų, yra unikalus reiškinys, unikali institucija visame pasaulyje. Taigi dėkoju už padrasinančius žodžius skirtus mūsų parlamentui, ponia Pahorai.